dichiarazione di voto sulle conclusioni del Consiglio europeo, onorevole Annan. Ponas Hananas, dėl Europos vadovų tarybos susitikimų išvadų. Balsavimo paaiškinimas. Noriu paprašyti kolegas, kurie išeina, padaryti tai greitai. Ir pono Hananą prašau e, pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Dažnai man atrodo, kad šis parlamentas e, nejaučia tikrovės, tačiau reaguodamas į tai, kad sumažinti reikiant, tai man atrodo, kad visa tai e, virsta klinikinė neurozė. Pamatėme, kad reitingai sumažinti ne tik e, suverenioms valstybėms eurozonoje, bet taip pat ir fondui, kuris turėjo gelbėti visą šalis. O reakcija čia yra tiesiog sumažinti e, garsą, įsikišti pirštus į ausis ir apsimesti, kad e, problemos nėra. Ponas Brokas interviu sakė, kad visa tai anglosaksų samokslas prieš eurą kad reikia agentūros nesidomi pinigų uždirbimu, jos tiesiog nori sunaikinti eurą. Draugai, alternatyvos e, nėra kaip spręsti tik tai pagrindinės problemas negalima pagerinti oro, pagerinant oro prognozę. Jeigu kalbėsime apie tai, kad e, stiklinė vis dar puspilnė, net ir sudaužė ją, negalėsite to įrodyti. Ačiū toliau, ponas Foksas. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėl e, vadovų tarybos susitikimo išvadų praėjusį mėnesį norėjau pasakyti, kad mes šioje salėje klaidiname patys save, jeigu manome, kad mes esame vienintelis demokratiškas balsas Europoje. Kalbame labai daug apie bendrijos metodą, tačiau iš tiesų turime suprasti, kad šis e, tarpvyriausybinis susitarimas pasirašytas 26 demokratiškų e, vyriausybių, kurios yra atskaitingos savo žmonėms O mano vyriausybė nutarė nedalyvauti pasirašant šį sustarimą, nes nemanome, kad šis sustarimas geras Britanijai ar Eurozonai. Tačiau linkime Eurozonai sėkmės sprendžiant savo problemas. Rezoliucija paminėjimas finansinio sandario mokesčio yra visiškai netinkamas. Tai yra veiklos perkelimo problema. Turėtume kad Europ, stengtis, kad Europa taptų konkurencingesnė, o ne E, sukurti dar daugiau mokesčių, kuri, kurie trukdytų ES aukti. Ačiū toliau, ponia Kolarska Mominska. Pane Kolarska Bovinska, nėra jos salėje, toliau pane Svinburn. Norėčiau pasakyti e, tai, kad aptarinėjame Lisabono sutartį daug metų. E, ji buvo tvirtinama netgi referendumų būdu. Na, o dabar vietoj to, kad gyventume jos nuostatas, turime situaciją, kuomet kai kurios vyriausybės, būtent Prancūzija ir e, Vokietija, nori, kad mes neslaikytume kai kurių Lisabono sutarties nuostatų. Taigi, kilus krizai, tiesiog žengiama atgal. Tai yra labai negerai, nes vietoj to, kad stiprintume bendrijos metodą, mes jį tiesiog ardome ir ardome post Lisabono struktūras. Reikia to atsisakyti. Ačiū. Toliau, pane Swinburne. Balsavau prieš šią rezoliuciją. Aš nebalsavau prieš jos turinį, bet prieš tai, kad parlamentas e, laikytųsi kažkokios pozicijos dėl susitarimo. Tai nėra ES susitarimas ir turėtų nebūtų, ne, neturėtų būti taip traktuojama. Krizė ES tęsiasi ir atrodo, kad dauguma pasiūlytų sprendimų per komplikuotus reglamentus, e, sutingas finansinės struktūras, nenuramino rinkų. O tarp vyriausybinis sustarimas galėtų būti būdas greičiau sustarti. Jis yra paprastesnis, e, kad rinkos jį suprastų. O svarbiausi šios sustarimo aspektai jau yra šešių dokumentų pakete skirtame E, ekonomikos valdymui. Nematau jokios vertės švaistyti laiką ir svarstyti šį sustarimą. Jeigu reikia tarp vyriausybinio sustarimo, kad valstybės narės vykdytų savo įsipareigojimus, tai kodėl mes švaistame laiką, e, kurdami teisės aktą čia? Jeigu valstybės narės nepasitikė viena kitomis, vienos kitomis, kaip gali investuotojai pasitikėti jais? Ačiū toliau žodis poniai Jatenmakiai. Arvoisa puhemies, pelkään pahoin, että... Pone pirmininkė, aš bijau, kad Europos Sąjunga nustatys tokias taisyklės, kurių paskui pati nesilaikys. Svarbiausia dabar yra, kad būtų tokias taisyklės, kurių būtų laikomasi ir kurios skatintų ES konkurencingumą. Iš tiesų, tikslai iškeliami tokie, kad aš netikiu kad, netikiu, kad valstybės narės jų tikrai pasieks. Šiuo etapu aš manau, kad svarbiausia yra, kad priimtume tokią programą, kuri būtų reali ir pasiekiama. Be to reikėtų atkreipti didesnį dėmesį į augimą ir į darbo vietų išsaugojimą. Nes. Uh, Jeigu ES į tai netkreips dėmesio didesnio, tai vis dar bus e, e, kuriami mokesčių rojai ir bus išvengiami mokesčiai. Reikia imtis priemonių tokioje vietoje. Ačiū, ponia Pietikenin. Pone pirmininkė. Aš manau, kad ši parlamento pozicija, kuri dabar išsakoma, yra labai svarbi. Nes mes kalbame apie ES principus. Ir vienas iš tų principų yra, kad taisyklių turi būti laikomasi. Ir kad turi būti laikomasi bendrijos metodo, nes tai yra demokratinio proceso dalis. Jeigu mes dėl politinių priežasčių kai kurios valstybės narės nedalyvauja šito, šitokioje programoje, tokiu atveju mes turime taikyti e, bendrijos metodą, kaip ir e, šešių e, teisės aktų arba direktyvų paketo atveju. Tai yra labai svarbu, kad laikytumėmės tų taisyklių. Ačiū. Pone Zaborska. Ačiū, pane pirmininkė. Aš negalėjau balsuoti už šią bendrą rezoliuciją. Aš nesutinku, kad parlamentas atima iš valstybių nar, narių teisę bendradarbiauti vienas su kitomis ir sudaryti dvišalės sutartis. Nes aš manau, kad valstybės narės turi teisę spręsti e, skubiausius ekonominius klausimus bendraudamas tarpusavyje. Mes turime e, vis dėlto e, padidinti pasitikėjimą finansų rinkomis ir tokiu atveju turime imtis uh, įvairių priemonių, kurios atmestų į šalį neveiksmingus projektus ir išvestų mus iš krizės. Nes kitais, kitu atveju mes tik tai didiname valstybės skolas ir vis giliau brendame į krizę. Čia mes paskui priima tokius sprendimus, kaip pavyzdžiui, finansinių sandorių apmokestinimai ir taip toliau. Ačiū, panė Zaborska. Periname toliau. prie pono Florenco pranešimo. Panas Hanas, jums vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, aš nustebau, kokiu, kokiu tonu čia buvo tai reikšiamas pastabos dėl šito sustarimo. Žinote, kad Didžioji Britanija nedalyvauja šiame sustarime. Tačiau aš manau, kad e, vis dėlto tai yra tos diskusijos konstruktyvus pagrindas e, tolims e, dėryboms. Tai būtent kalbant apie fiskalinę sąjungą, tačiau turime atkreipti dėmesį ir į ES sutartį. Tai galėtų būti forumas, kad, kuriame galėtume tartis dėl mokesčio arba mokesnimo suderinimo ir galėtume toliau spręsti bendrus ekonominius klausimus. Tai būtų iš esmės e, yra tam tikras būdas spręsti mūsų bendras problemas. Ir manau, kad e, čia e, tokiu atveju galima ir tarp vyriausybinių lygmenių bendradarbiauti. Iš esmės čia gali būti, kad mes prarasime partnerius, tačiau gysime gerus kaimynus. Pane Pirmkė, aš balsavau už Florence pranešimą. Per pastrusius du dešimtmečius e, mes pastebėjome, kad e, labai smarkiai padidėjo įvairiausių elektroninės ir elektros įrangos e, mūsų piliečių namuose. Ir piliečiai nori gauti vis naujesnių, pažangesnių produktų. Ir labai dažnai uh, šios, ši įranga tarnauja labai, trum, labai trumpą laiką. Ir mes žinome, kad tik tai vienas trečdalis šios įrangos yra tinkamai perdirbama ir išmontuojama. Mes turime ir toliau daryti spaudimą komisijai ir turime parengti, paremti galutinį tikslą, kuris yra išdėstytas Europoje 2020 strategijoje ir tarpinį 45 procentų tikslą. Uh, Ir aš manau, kad e, bu, ir e, pardavėjai taip pat turėtų e, raginti pirkėjus tinkamai atsikratyti nereikalingais, pavyzdžiui, mobiliais telefonais. Mes norime, kad mūsų piliečiai gyventų švarioje aplinkoje visoje Europos Sąjungoje. Dėkuoju, ponui Danok. Toliau kalbės ponia Pietikainin. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš visiškai pritariu šiam teisėkuros pasiūlymui. Nes iš tiesų jame atsispindi tai, ko mes visi siekiame, ko ir komisija siekia. Tai būtent, e, kaip mes galime e, veiksmingai panaudoti žaliavas. Tačiau vis dar nėra numatomas tinkamas atskirimas metalų nuo atliekų. Ir šitie metalai turi būti atskiriami. Iš esmės mes turime daug elektroninių atliekų, todėl mums reikia tokios strategijos. Tumisis. Toliau kalbės Jelena Basesku. Pone pirmininkė, dėkoju. Aš balsavau už šį pranešimą, kadangi aš manau, kad būtina yra keisti direktyvą dabar yra tam tinkamas laikas, bet aš manau, kad daug ką reikėtų paaiškinti kur kas geriau, pavyzdžiui, metodologiją ir tai, kokią įrangą ir kaip reikėtų perdirbinėti. perdirbinėti. Aš manau, kad tai atitiktų mūsų strategiją įvairiose politikos rytise ir ypač prisidėtų prie mūsų veiksmų aplinkosaugos srityje. Būtina yra stengtis kuo geriau gyvendinti atliekų tvarkymo programas. Ir aš manau, kad mes turime keistis geriausią praktiką. Rumunijos valdžia, pavyzdžiui, sukūrė tinklalapį, kuriame yra labai aiškiai išdėstoma, kaip galima būtų perdirbti elektros elektroninės įrangos atliekas.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 yra tam tikri elementai, kurie, kurie yra elektroniniuose prietaišiuose, jie turi būti e, pašalinti ir turėtų būti numatyta, kaip jie turėtų būti surenkami ir utilizuojami. Įvairūs tyrimai rodo, kad 85 e, procentai e, šių atliekų yra surenkami, tačiau tik 30 procentų yra tinkamai utilizuojami šių atliekų ir visi suinteresuoti asmenys, kurie dalyvauja šiame procese, tai būtent kurie renka šias e, elektroninės atliekas e, ir visi turėtų siekti vieno tikslo. Likšulinė e, praktika rodo, kad galiojanti direktyva valstybėse narise nėra aiškinama vienodai. Todėl turėtų būti siekiama bendrų veiksmų. Iš esmės, elektroniniai prietaisai turėtų būti selektyviai renkami. Ir, nes, e, ir vis dėlto turi būti atkreipiama dėmesį į išlaidas susidarančias į juos renkamas ir į jų kainą, tai yra elektroninių prietaisų, turėtų būti įtrauktas jų utilizavimo mokestis. Ačiū toliau, ponės Vinborn. Pranešimas apie elektros atliekas atrodo yra subalansuotas dėl to, ką reikia spręsti Europos Sąjungos lygmenių, o ką palikti valstybėms narėms. Ir Svarbiausia bus tai, kaip e, surinkimo tikslas bus apskaičiuotas. Dabartinis metodas, jeigu bus išlaikytas iki 13 metų pabaigos, po to bus nustatytas tarpinas tikslas ir ambicingas 65 procentų tikslas <clears throat> galios nuo 20 metų. Mano šalis, pavyzdžiui, galės dabar siekti ir didesnių tikslų 85 procentų, jeigu to norėtų. Priešingai, aš džiaugiuosi pasiūlymu, kad komisija įvertins tas valstybės narės, kurios, kuriams sunku pasiekti tikslą ir padės joms. Ir nors svarbu didinti e, perdirbamos elektros elektroninės įrengos atliekų kiekį, labai svarbu, kad šis požiūris nebūtų toks priverstinis, o valstybės narės turėtų e, galimybę lankščiai pasirinkti pasiektiną tikslą ir valstybės narės turės pademonstruoti dabar, kad e, jų įsipareigojimai taps realybę. Ačiū, ponė Svinburn. Toliau ponas Kelis. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti uh, kolegą Florensą, uh, atlikus puikų darbą rengiant pranešimą. Tačiau uh, man atrodo, kad jis padaro puikų darbą ir tai pripažįsta visi pasisakiusi šio klausimo. Žinoma, tai yra didelė darbo sritis, kadangi vis daugiau elektros elektroninės įrangos tiekiama į rinką. Labai svarbu, kad tinkamai būtų tvarkomos atliekos, kad ši įranga būtų perdirbama ir kad būtų baigta tokia praktika, kaip e, atliekos eksportuojamos į trečiasias šalis. Laikant iš šių pasiūlymų, mes galime pagerinti aplinką, galime užtikrinti uh, antrinę žaliavų e, tiekimą ir pagerinti piliečių sveikatą. Tai yra visiems naudinga, e, naudingas sprendimas. Ačiū. Labai ačiū. Toliau. Ponas Tanokas, kuris kalbės apie e, Kristos klas pranešimą. Pone pirmininkė, aš balsavau už klas pranešimą dėl biocidinių produktų patiekimą į rinką ir jų naudojimą. Manau, kad paketas bus balansuotas ir biocidų produktų direktyva bus atšaukta ir pakeista geresnė alternatyva. Ir tuo pačiu siekiant tų pačių dviejų tikslų ir procedūra vertinant e, aktyves cheminės medžiagas ir tvirtinimo sistema darys skirtumą tarp normalių ir problemiškų E, medžiagų. Tai yra labai svarbu, kad teisės aktai būtų veiksmingi. Manau, kad ženklinimo reikalavimai kompromisinėme pakete ir duomenų apsaugos paprastinimo taisyklių supaprastinimas yra pozityvų žingsniai, o privalomas e, duomenų dalymosi mechanizmas yra labai svarbus, kaip yra pasiūlytas pranešime. Tai bus vengiama e, studijų ir kitų dalykų dubliavimuose išvengta. Manau, kad e, taisyklės dabar yra daug paprastesnės, lengviau suprantamos ir lengviau gyvendinamos ES. Ačiū. Toliau, ponia Basesku. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš balsavau už šį pranešimą, kadangi aš manau, kad biocidai naudojami labai dažnai tiek maisto, tiek kosmetikos, tiek tekstilės pramonėse. Ir todėl Reikia labai atidžiai reglamentuoti šių produktų naudojimą. Mes turėtume supaprastinti reglamentavimą ir stengtis kuo geriau apsaugoti visuomenės sveikatą. Centralizuota autorizavimo sistema bus labai reikalinga ES. Kartu aš manau, kad priemonės, kurios yra skirtos ženklinimo sistemai pagerinti, taip pat yra svarbios, nes jos yra skirtos tam, kad vartotojui būtų teikiama išsamesnė, kuo išsamesnė ir a, aiškesnė informacija. Deja, šiuo tenka apgalėsnauti, kad šiuo metu dar nėra susitarta dėl to, kad turėtų būti atliekami uh, tyrimai uh, Ir aš manau, kad e, šis dokumentas tikrai yra žingsnis į priekį. Ja, Dank, Herr Präsident. Panas Jaras, ačiū, ponia pirmininkė. Europos parlamentas ir valstybės narės e, e, dabar kaip tik susitarė dėl biocidų direktyvos. Aš labai pritariu tam, kad ES lygių bus padami patvirtinimai E, biocidams ir kad e, nereikės patys, patiems gamintojams rūpintis tuo. Vadinasi, mes e, pasiekėme, kad e, e, taip ir užsienio gamintojai biocidų turės laikytis ES taisyklių, jeigu norės pardavinėti savo produktus ES. Ir taip pat atkreiptas dėmesys į tai, kad biocidai turėtų būti tiekiami, jeigu jie yra reikalingi mūsų ūkininkams. Labai gerai, kad turime tokį teisę, teisės aktą, kuris leidžia taikyti biocidus ir reglamentuoja jų taikymą. Ir bet kokiu atveju e, šis klausimas yra svarbus ir mes ne paskutinį kartą įsprendžiame Europos parlamente. Dėkuoju dabar ponės Vildarne. Egzistuojančių biocidų vartojimas, e, neturint kitų alternatyvų, yra būtinas e, tiek mūsų būtiniams vartotojams, tiek pramoniniams vartotojams. Tačiau būtina apsaugoti ir aplinką, ir visuomenės sveikatą. Todėl reikia turėti labai aiškę e, aktyviosios medžiagos vertinimo bei autorizavimo e, taisyklės, kurios užtikrintų aukščiausią apsaugos lygį. Džiugiuosi, kad bus e, reguliariai rengiamos taisyklių peržiūros ir išduotos, išduoti leidimą galios nelgiau nei 10 metų. Tačiau kartu būtina yra leisti naudoti e, visus e, biocidus, net ir tuos, kurie gali būti e, kenksmingi, tačiau užtikrintingamą kontrolę. Tai būtų labai svarbu. Bet aš manau, kad mums reikia abipusio pripažinimo taisyklių, kurios leistų mums užbaigti kurti biocidų vidaus rinką visoje ES. Dėkuoju. You, Now, uh... Dėkuoju, ponė Svinburn. Dabar periname prie Bovė pranešimo. Ir pirmasis kalbės ponas Tanok. Pone pirmininkė, aš balsavau už Bovė pranešimą dėl ūkio gamybės medžiagų teikimo grandinės. Žemės ūkiui reikia nemažai įvairiausių medžiagų ir įrangos, bet žinome, kad uh, maisto produktų paklausa nulatos auga. Ir todėl reikia siekti, kad žemės ūkis būtų rentabilus. Ir e, tai pripažįsta šis dokumentą. Labai dažnai e, mes norime padėti ūkininkams, tačiau iš tikrųjų jiems kenkiame. Šiame pranešime siūloma yra e, padaryti taip, kad pagal pirmojo ramžio taikomos žaliosios priemonės būtų neprivalomos. Iš tikrųjų, dabar patvirtinti reikalavimai, kurių, kuriais galios nuo 2013 metų, sukels nemažai problemų mūsų ūkininkams. Tai yra tuo laiku, kai mes norime ūkininkams padėti. Ir tai reikėtų siekti, kad mūsų priemonės pasiektų tą rezultatą, kurio mes siekime, o ne atvirkštinė. Dėkoju, ponė Pietikainin. Ponė pirmininkė, Mes turime atkreipti dėmesį ir į išteklių veiksmingą panaudojimą. Ir į tai, kad Europos lygių ir pasaulio lygių būtų tinkamai bei veiksmingai gaminami maisto produktai. Todėl E, aš dėkinga už šį pranešimą, kuriame kalbama apie priemonės, kurios taikomas maisto tiekimo grandinėje, kur e, nagrinėjama, e, kas kaip gaminama, kokios žemės ūkio sistemos turėtų būti remiamos. Ir visą tai turėtų užtikrinti, kad mūsų maisto produktai būtų kokybiški ir e, saugiai vartojami visose Europos dalyje. Todėl mes pritarėme ir biologinę į biologinį įvairovį o, o, ir e, a, aplinkosaugai, kuris kur, atkreipiamas dėmesys šiam pranešime. E, Pone Vasesku. Raportul. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš balsavau už e, pranešimą, kurį parengė kolega Bovė, kadangi aš manau, kad žemės ūkio rinkoje reikia numatyti tokias kainų nustatymo priemonės, kurios būtų kuo sažiningesnės. Dažnai stambiai tiekėjai ir parduotuvės konsoliduojasi ir nustato savo taisyklės. Deja, kalnuotų regionų, tokių, tokiausių regionų ūkininkai labiausiai kenkia nuo tokios sistemos. Jie dirba itin sudėtingomis sąlygomis ir todėl jie yra priversti dar labiau investuoti į uh, uh, maisto produktų gamybą. Uh, tai kengia, ir aukštos kainos kenkia jų konkurencingumui. Todėl būtina ūkininkams teikti geresnę informaciją, o, o kalnuotų regionų ir tokiausių regionų ūkininkus paremti ir lėšomis iš struktūrinių fondų. Pirmininkas dėkuoju, panas Jar. Ačiū, panė pirmininkė mūsų komiteto savo iniciatyvą parengtas pranešimas atkreipė dėmesį į didelę problemą žemės ūkija. Praėjusiais metais E, gamybos e, išlaidos išaugo daug smarkiau negu e, vartotojo kainos. Todėl mums reikia užtikrinti socialinę rinkos ekonomiką, o tai reiškia, kad politika turi įsikišti, kad būtų užtikrintos sąžiningos rinkos sąlygos. Čia mes kalbame apie vieną sektorių, apie žemės ūkį, mes, čia mes kalbame apie ūkininkus, apie mažas vidinės įmonės, kurios perdirba maisto produktus. Uh, Ir matome, kad visa ta rinka yra prisotinta ir e, gamintojų, ir tiekėjų. E, tačiau vėl e, to problemos išlieka ir mums reikėtų daugiau interesų grupių, kurios kovotų su kartelinėmis organizacijomis ir kad būtų laikomasi atitinkamų reikalavimų ES lygių. Ačiū, ponė Jarai. Toliau panas Kelis. Ačiū, pirmininkė. Dar kartą man malonu buvo balsuoti už šį pranešimą ir dalyvauti diskusijoje šią temą. Diskusija iš tikrųjų buvo labai gera ir galų gale mes sprendžiame gal, galiausiai šią problemą, nes problema, kad didelės bendrovės iš to pelnos yra didelė problema, o mažoms įmonėms iš tikrųjų jokio pelno nelieka. Tai reikia pasistengti ištaisyti, turime užbaigti e, prastos praktikos naudojimą, ypač kai kalbam apie kai kurias iš šių sričių. Reikia situaciją pataisyti ir sąžiningai traktuoti ūkininkus. Nes šiandien būtent didelės bendrovės kontroliuoja viską ir tai situacija nėra tokia sąžininga. Ačiū pana Keli, toliau periname prie pranešimo dėl pusiausvėros maisto tiekimo grandinė nebuvimo ir žodis ponui Keliui. Ačiū pirmininkė. Tai ši tema susijusi su ankstesnė tema ir tos pačios problemos. Dar kartą noriu pabrėžti, kad mums reikia problemą spręsti gamintojų lygmenių ir ypač e, kiek tai susijęs su dėlėmis tarpinėmis bendrovėmis ir e, e, siekti lygybės visiems dirbantiems įvairiose maisto tiekimo grandinės vietose. Ačiū, ponė Keli. Dabar ES kosmoso strategija ir žodis ponui Hananui. Ačiū, pirmininkė. Kosmosas visada jaudina kai kurių Europos integracionistų e, vaizduotę. Tai atrodo, e, kalbama dažnai naudojant šaltojo karo terminus, tarsi galvojame, kad e, panas Širakas, kai kalbėjo apie Galilėjo projektą, atrodo, kad Junktinių valstybių imperializmas bus nugalėtas. Ir vis, visi kiti uh, E, Prancūzijos prezidentai atrodo kelia šią idėją. Draugai, tai yra beveik puikus ES simbolis. Praėjusiuose rinkimuose, siekdami viešinti e, Junktinės karalystės e, e kandidatūras, mes iškėlėme netgi balsadėžiai kosmosą. Tai yra labai nutolę nuo žmonių. E, netgi kai kojos skęsta dumble, jūs, mano draugai federalistai, vis dar e, žvelgiate į žvaigždės. Ačiū. Toliau panas Tanokas. Balsavau už e, Patričelį pranešimą. Yra ES tam tikros naudos, jeigu jį koordinuos savo veiksmus kosmoso strategijos prasme, žinių dalymasis pagerins e, kosmoso technologijas ir padės ekonomikai bei pagerins piliečių gyvenimo kokybę. Pavyzdžiui, GPS e, satelitai padės e, tiksliau rasti kelią ir valdyti eismą. Ir taip pat užtikrinti ir laivybos plėtojimą. Tai yra gerai ekonomikai. Taip pat pritariu Europos pasauliniai stebėjimo programai, kad būtų su kurti pajėgumai žemės stebėjimui ir e, aplinkos apsaugai. Tačiau aš pritariu tam, kad raginama, kad e, šie projektai būtų finansuojami per daugiametę finansinę programą. Priešingai e, nuo komisijos noriu, kad tai būtų finansuojama ne iš ES biudžeto, o tai būtų našta valstybėms narėms taupimo laikais. Ačiū, ponė Tano, kai Toliau panekiais Winburn. Ačiū, ponė pirmininkė. Pranešimas apie kosmoso strategiją e, teikia protingų pasiūlymų toje srityje, kur dalymasis ištekliais galėtų padėti žengti toliau. Ši strategija palengvins išteklių sutelkimą ir žinių sutelkimą, kad galėtume e, siekti progreso naudingo visai ES. Tai yra ypač svarbu atsižvelgiant į vis konkurencingesnį pasaulį aplink mus. O kosminių tyrimų rezultatai duoda ir kasdieninio vartojimo produktų. Tokia strategija užtikrins nepriklausomą prieigą į kosmosą ir tai taps vis svarbiau bėgant laikui. Taip pat svarbu plėtoti ir Galilėjo sistemą, kas padės mums e, sukurti aukšto lygio pozicionavimą sistemą Europoje ir tai bus prietinė vertė visam kontinentui. Ačiū, ponė Svinburn. Toliau korona pranešimas dėl maisto atliekų švaistimo. Ir žodis ponui Hananui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Lukašenkos režimas Baltarusijoje dažnai yra apibrėžinamas kaip e, paskutinės e, Sovietijos bastionas Europoje. Bet man atrodo, kad yra visiškai netaip. Pažvelkite, mes čia turime taip pat e, centralizuotą e, žemės ūkį, e, kainų nustatymą, intervencinės priemonės. Mes dažnai pasisakome prieš bendrą žemės ūkio politiką, nes manome, kad ji yra visiškai nesubalansuota ir ji kenkia mūsų ekonomikai ir kelia maisto kainas. Be to, ji sugrindė netinkamas. Ta, a, pasiekmes, e, kurios e, išdarko mūsų, mūsų, e, mūsų gamtą. Bet pažiūrėkite, kas vyksta. Akivaizdu, kad įmokos toliau yra, išmokos yra keliamos ir jos prarado bet kokį ryšį su tikrove. Ne tik ūkininkai, bet ir paprasti piliečiai dabar jau gauna išmokas pagal bendrą žemės ūkio politiką. Mes arba Europos Sąjunga tiesiog stengiasi papirkti paprastus žmonės ir būtent taip užtikrinti e, e, savo paramą. Manau, kad mes negalime taikyti tokios pat politikos, kurią taikime ir saugodami bankininkystės sektorių. Pane Stanauk, aš ir mano frakcija balsavome už pono Karono pranešimą. Išgyvendami ekonominę krizę ir stebėdami, kaip auga gyventojų skaičius žemėje ir žinodami, kiek žmonių miršta nuo bado Afrikoje, suprantame, jog būtina yra užkirsti kelią maisto švaistimui. Būtina keistis geriausią praktiką ir geriau koordinuoti valstybių narių veiksmus. Aš manau, kad vienas iš svarbiausių dalykų, apie kurį yra kalbama pranešime, yra tai, kad ES nėra vienodų taisyklių, kurios leistų domažmininės prekybos įmonėms pardavinėti maisto produktus už mažesnį rinkos vertę. Uh, Jei e, mes suderintume tokias taisyklės, mes galėtume ženkliai sumažinti švaistimų e, maisto produktų kiekį, ypač e, Junktinėje karalystėje. Junktinėje karalystėje draudžiama yra parduoti maisto produktus už mažesnę nei nustatytą kainą. Tokios praktikos reikia atsisakyti. Ir aš manau, kad Ponas Hanonas man ko gero pritars, kad šiomis priemonėmis mes galėtume įspręsti e, e, šią problemą ir nereikalauti bendros žemės ūkio politikos reformos, kai kurios prašė ponas Hanan. Jon. Ponas Piperis. Iš esmės, ES 90 e, milijonų tonų dar visiškai gero maisto išmeta į atliekas. Ir E, mes negalime tiesiog to maisto išmesti e, ir naudoti jo, ir traktuoti jį kaip atliekas. Mes turime kažką geresnio sugalvoti. Yra, e, žinoma, ir tam tikrų skirtumų įvairiose valstybėse narėse, kaip išmetamas ir švaistamas maištas. Mes turėtume vėl to išsiaiškinti, kasgi atsakingas, kurioje grandyje yra ta atsakomybė už maisto švaistimą. Todėl aš manau, kad mes turėtume imtis, griežt, imtis griežtesnių prie, priemonių. Pavyzdžiui, e, yra e, įvairių valstybių narių e, įvairios rekomendacijos. Pavyzdžiui, Lenkijoje yra rašoma ant etiketės geriausias vartoti iki, Austrijoje kitaip, o, o vis dėlto mes turime nustatyti bendras taisyklės, kaip geriausia sunaudoti tuos maisto produktus ir neišmesti jų. Pone Visesko. Labai dėkuoju, ponė Pirinkė, aš balsavau už uh, pranešimą, kurį parengė ponas Karona, kadangi aš manau, kad jame kalbama yra apie labai rimtą problemą, apie tai, kad uh, uh, maisto produktai yra netinkamai skirstami visame pasaulyje. Aš manau, kad mes turime elgtis racionaliai ir vengti bet kokių švaistimų. Mes norime, kad mūsų piliečiai maitintųsi sveikai, mums reikia spręsti šią problemą tam, kad pasirūpintume Europos piliečių ir viso pasaulio piliečių da, uh, teisėmis. Daugiau nei 80 kg maisto yra švaistoma kiekvieną dieną, skaičiuojant vienam gyventojui. Bet to mes žinome, kad yra labai didelis e, neprivalgymo ir nepakankamai maistingos mytybos e, problemos mastas. Turime sutelkti savo jėgas, kovodami su šia problema. Panas e, Geras, ačiū, panė pirmininkė, Europos parlamentas iškėlė pagrindinę temą pramoninėse valstybėse, tai būtent maisto švaistimas ir iš esmės e, pusė pagaminto maisto, e, pagaminto maisto yra išmetama, tai arba patenka ten, kur nepriklauso tam maistui. E, nes aš sakyčiau, kad maistas turėtų vis dėlto būti vartotojų pateikiamas, o ne išmetamas. Mes turime pabrėžti, kad reikia naujų priemonių ir pranešimas yra tikrai žingsnis teisinga kryptimi. Mums reikia daugiau veiksmingų priemonių O e, mane kaip ūkininką e, nervina vienas dalykas, tai kad mes e, vis dėlto sutrikdome tam tikrą maisto tiekimo grandinę. Nes kartais, pavyzdžiui, maisto produktai, kurie nebevartojami, nebetinkami žmonėms vartoti, jie gali būti naudojami gyvūnų pašarui. Tačiau dabar tai draudžiama kai kuriais atvejais. Ačiū, ponė Jarai, ponė Svinburn. Ačiū, ponė pirmininkė. Turint galvoje spaudimą ūkininkams gaminti daugiau maisto produktų su mažesniais ištekliai. Pranešimas vengti maisto švaistimo atrodo siekia, yra tinkamo tono dalykas, tačiau e, kadangi vertima, kad e, iki 15 metų pasaulio gyventojų padaugės iki 9 milijardų, labai protinga e, mažinti maisto švaistimą kaip bendrosios maisto strategijos dalį. Aš pritariu koordinuotojai strategijai, kuri pagerintų keitimas žiniomis, praktikos pasiekimais, kaip mažinti tokį švaistimą. Taip pat reikia koordinuoti mokslinius tyrimus, gerti technologiją, perdirbti maisto atliekas, ypač generuojant energiją. Reikia, kad pramonė prisidėtų taip pat prie maisto švaistimo, tačiau reikėtų naujoviškesnių požiūrių. E, kai kalbama apie maisto naudojimą, reikia konkurencingos rinkos, maisto rinkoje, tačiau nereikia pakeisti rinkos sprendimo pernelyg didelę naštą tampančiais teisės aktais. Ačiū, mėla kolegė. Toliau ponas Kukanas. Ačiū, ponė pirminkė. Maisto švaistimo klausimas yra vis didėjanti problema Europoje, kurie atsispindi visoje maisto tiekimo grandinėje. Tame kontekste norėčiau pasveikinti komisijos pasiūlymą mažinti maisto atliekas iki 20 metų. Tikiuosi, kad pranešimas, dėl kurio šiandien balsavome ir kuriam aš pritariau, prisidės prie šio tikslo siekimo. Aš pritariu komisaro Patočniko žodžiams, kad pastarė meto situacijoje, kuomet daugelis pasaulio šalių kenčia nuo maisto produktų trūkumo, maisto švaistimas Europai moraliai, ekonomiškai ir aplinkosauginė prasme yra neatsakingas dalykas. Todėl aš manau, kad žmonės turėtų būti geriau informuoti ne tik apie e, švaistimo priežastis ir poveikį, bet ir apie būdus, kaip jį mažinti. Aš pritariu parlamento prašymo 13 metus paskelbti Europos maisto švaistimo metais, kad tai būtų tiekiama informacija ir, ir e, žmonės informuojame apie šią svarbę problemą. Ačiū ponia Kukanai ir dabar ponas Kelis. Ačiū dar kartą pirmininkė. Patirinėjęs e, šią temą, Aš e, buvau nustebintas skaičių. Daugelį namų ūkių išvaistame apie maisto už maždaug tūkstantį eurų per metus. Tai yra didžiulė pinigų suma. Ir kažką čia reikia daryti. Pranešimas yra labai svarbus ir kuris, jis pateikia e, daug statistikos, kad 60 procentų išmetamo maisto gali būti neišmetama, 20 procentų išmetama dėl tiesiog netinkamo žymė, ženklinimo ar e, klaidų. Taigi reikia e, pirmiausia ženklinti maisto produktus teisingai ir informuoti apie tai vartotojus. Taip pat turime mažinti šiltnamio, e, taip sumažinti ir šiltnamio dujų išmetimą. Na, o iš kitos pusės tinkamas biologinių atliekų tvarkymas taip pat yra svarbus. Turime daug nuveikti, bet pagrindą jau turime. Ačiū, ponia Keli. Ir paskutinis ponas Arepo. valinnastanne varapuhemieheksi numero yksi. Minäkin äänestin äsken ruoan haska. Aš eh, taip pat balsavau už šį pranešimą. Jeigu beveik 80 milijonų žmonių gyvena žemiau skurdo ribos, ir jei mes a, turėsime pasaulyje jau milijardus gyventojų, tada mes turime užtikrinti tinkamą maisto tiekimą. Jeigu per metus vienas žmogus išmeta 180 tonų maisto produktų, tada iš tiesų toks maisto švaistimas nėra priimtinas nei etiškai, nei socialiniu požiūriu. Bet to e, reikės išvelgti ir į poveikį aplinkai tokio maisto švaistimo. Jeigu maisto produktai yra e, nevartojami ir išmetami, tai iš tikrųjų be, beprasmiškai, tai tas pats kaip mėtyti e, pinigus iš šiuklių dėžę. Ačiū, pan Ripa. Iš tarybos aš gavau pranešimą, kuris buvo priimtas uh, Tai yra nuomonė, kuris buvo priimtas per pirmąjį